Meine Damen und Herren, darf Sie alle begrüßen zum weiteren. Ponios ir ponai, susveikinu susirinkus į mūsų posėdį čia po pietų. Dar nėra visi kolegos susirinkę. Aš norėčiau pradėti nuo darbo atvarkės patvirtinimo ir atkreipti jūsų dėmesį, kad yra tam tikrų pakeitimų. Trečiasis punktas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, penktasis punktas. Pradėsime nuo penktojo. Tai yra tausiai išteklius naudojantį Europą. Aštuntasis punktas e, bus e, kelionės į Kaliforniją, delegacijos e, kelionės pristatymas, po to septintasis, po to šeštasis ir tada devintasis koordinatorių posėdis. Taigi tai reiškia, kad ketvirtasis punktas yra nukeliamas į rytojaus dieną. Tiek. Ir taip pat turiu prašymą. Sekretariatas pateikė darbo tvarkę labai iš anksto. Na, negaliu dabar čia niekam to pasakyti, nes nieko dar nėra. Tačiau e, noriu pabrėžti, kad mes negalime viską įtalioti darbo tvarkės e, paskutinę minutę tik dėl to, kad kažkuris kolega negali atvykti ar vėluos ar panašiai. Tokių dalykų mes negalime toleruoti. Todėl prašyčiau ateityje kiek įmanoma labiau laikytis griežtos darbo atvarkės. Taip pat dėl pirmininko pranešimų pateiksiu pastabų. Dėl iCode pranešimo mes ilgai diskutavome ir, su, ir, ir, ir dėl kompetencijų tarp ITRE ir aplinkoskos komiteto. Ir kai kuriais klausimais E, kitas komitetas, tas, šis mano minėtas komitetas, balsavo, nors balsuoti dėl tų punktų tenka kompetencija būtent mūsų komitetui ir tai yra visiškai nepriimtina. Ir e, tai reiškia, jog mes e, dėl šio pranešimo plenarinio posėdžio metu net ir negalėsime kalbėti, reikės nukelti šį klausimą į ateitį. Tačiau vis tiek reikėtų stengtis padiskutuoti šio klausimu artimiausią plenarinę sesiją, nes E, tai yra visiškai netoleruotina padėtis. Ši taisyklė mums visiškai nepriimtina. Pranešėja pagal visą esamą tvarką bent jau dėl dviejų punktų, dėl kurių e, nebuvo atsižvelgiama į mūsų kompetenciją, e, mes bent jau dėl jų galėsime diskutuoti ir, ir balsuoti plenarinėje e, sesijoje. E, bent jau tokią galėjome padaryti. E, kompromisą. Dabar e, kalbėsime toliau, tai yra penktasis punktas. Ar sekretariatas, e, galima pasakyti, ar kas nors galima pasakyti, ar apskritai pranešėjas buvo informuotas apie šį, šio klausimo svarstymą šiandieną? Tai yra tausiai išteklius naudojantį Europą, tokia tema yra naujasis ketvirtasis punktas. Lena Eck wäre zuständig, aber die Lena Ek yra kompetitinga, atsakinga už šį klausimą, tačiau jos nėra ir nežinau, ar yra kitų kolegų, kurie jaučiasi atsakingi už šį klausimą. Puiku. Pirmininko pranešimus aš jau taip pat pateikiau. Balsuoti. Taip, teks vieną kartą balsuoti. Taip. Dirbdami kažko išmoksime. Galėčiau pateikti alternatyvų pasiūlymą, tačiau Franfadačeva nėra atvykusi, ji švenčia gimtadienį, jeigu ji būtų atėjusi, mes būtume galėję su ja švęsti jos gimtadienį. Taigi ir šis pasiūlymas nieko vertas. aštuntasis punktas, kur yra kalbama apie mm, įtrė delegacijos vizitą į Kaliforniją. Aš galėčiau tą padaryti, tačiau nėra nei vieno kolegos, kuris kartu su manimi ten vyko, niekas negalės man paprieštarauti. Ar man apie tai pakalbėti, nors tai nelabai prasminga. Tai buvo tikrai puikia kelionė, pradžioje galėčiau tai pabrėžti. Mes išsirinkome Kaliforniją labai samoningai, kada, kad, kadangi manėme, jog galime tikrai skopti geros patirties inovacijų klausimo. E, delegacija buvo gana skaitlinga ir, ir tos delegacijos kelionė buvo puikiai parengta ir visi kolegos buvo labai e, sužavėti tos kelionės. E, buvo komitetų pirmininkų konferencija surenkta šio klausimu ir tačiau e, visi manėme, jog reikėtų e, apibendrinti tos kelionės rezultatus, ne vien tik tai apsiriboti kažkokiu pranešimu, nes yra tam tikrų punktų, kuriuos reikėtų užfiksuoti ir kolegos, kurie dalyvavo toje delegacijoje, jau vieną kartą buvo susitikę. Dėl kai kurių punktų mes sutarėme. Pirmiausia, kolega Bitekoferis pasiūlė surenkti tokią mm, Europos ir Kalifornijos tilto dieną. Tačiau pasiūlymas konkrečios dienos kol kas mm, į jį nebuvo atsižvelgta. Dar nežinome, kokia konkrečiai diena gali būti e, e, tam skirta. Ir mes sumanėme dar kartą pateikti šį pasiūlymą, kad ta diena iš tiesų būtų suorganizuota. Kitas dalykas buvo pateiktas e, pasiūlymas komitetui pateikti raštišką prašymą komisijai, pateikti sąrašą visų bendradarbiavimo su Kalifornija mechanizmų, nes buvo, e, matėme ir išgirdome įvairiausių įdomių E, pasakojimų, buvo padaryta įdomiau, įdomių pristatymų ir būtų įdomu sužinoti, kokiu konkrečiai mechanizmu laikosi Europa bendraudama su Kalifornija. Trečias dalykas, mes turime nemokumo e, taisyklės ir e, šio, šiame kontekste mes taip pat bendravome su atitinkamu verslo, verslo atstovais ir daugelis Europos įmonių bendradarbiauja su Kalifornijos verslininkais ir e, buvo e, krizės metu paveikti e, būtent ekonominės ir finansinės krizės jungtinėse valstijose ir norėtume sužinoti iš komisijos, kokia yra, Europos, kokia yra padėtis Europoje ir kokia jos kompetencija ir ką jin galėtų daryti būtent nemokumo srityje kalbant su bendra, apie bendradarbiavimą su Kalifornija, taip pat dar vienas aspektas, ponas Madarelė ir ponia, ponia Mekis e, buvo kolegos, kurie e, jau buvo susitikę su e, Kalifornijos atstovais, kolegomis iš Kalifornijos ir jie e, nori įkurti darbo grupę skirtą reikalams su Kalifornija spręsti. E, Ir e, toks pasiūlymas galėtų būti e, perduotas komisijai ir e, galbūt visas parlamentas galėtų pasvarstyti, ką būtų galima nuveikti tos trumpam laikui kuriamos darbo grupės rėmuose. Jeigu jūs sutinkate su tokiu pasiūlymu, tuomet mes taip ir padarysime. Turėtume naudotis kiekvieną progą bendra, bendrauti toliau su savo e, kolegomis iš e, Kalifornijos, pavyzdžiui, e, vienas profesorius iš Stanfordo universiteto dalyvavo viename klausime čia, šiame parlamente ir buvo tikrai labai naudinga jį išgirsti. Ir taip pat susitikimas, vienos ir kitos pusės verslininkų susitikimas, surinktas vieną kartą, buvo taip pat nepaprastai reikšmingas ir labai naudingas. Šį darbo atvarkės punktą aš jau aps, pristačiau ir mes prie jo nebegrįšime. Ir e, dar vienas punktas būtų buvęs tausiai išteklius naudojančios Europos tema. Džiaugiuosi, kad galiu dabar perduoti žodį Jelenai Ek pristatyti šią temą. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šiandien mūsų komitetas taip pat irgi labai tausiai naudoja išteklius, nes labai mažai komiteto narių yra salėje. E, tausiai išteklius naudojanti Europą tai yra vienas e, iš Europos komisijos strategijos ES iki 2020 metų e, punktas. Yra nemažai tenais paminėta e, dalykų, prioritetinių dalykų ir tausiai išteklius naudojant Europą yra vienas iš jų ir tausus išteklių naudojimas pirmiausia labai svarbus ekonomikos ir darbo vietų augimui. Jei pasižiūrėtume į žaliavų situaciją, E, pavyzdžiui, 95 procentai geležies rūdos ES yra šiaurės e, Švedijoje, retųjų žemių metalų ir paskutinysis iš jų pagal Mendelėjevo, e, pagal Mendelėjevo elementų lentelę. Irgi yra labai svarbus pramoniai ir kompiuteriam, ir vėjo turbinoms, ir šiolaikiniam technologijom. Kalbant apie jei apie tai, ar tausiai naudojame išteklius, tai pavyzdžiui, ką darome su panaudotais kompiuteriais, ar yra antrinis jų e, perdirbimas, tai to nėra. Tai būtų tik vienas iš pavyzdžių, kad uh, išteklių naudojimas, tvarus išteklių naudojimas yra labai glaudžiai susijęs ir su aplinkosauginiais dalykais. Juolab, kad pasaulio gyventojų skaičius vis labiau didėja ir šie du dalykai - tvarus naudojimas ir antrinis perdirbimas - yra labai glaudžiai susiję. Kitas svarbus klausimas yra maistas ir maisto gamyba. Jei pasižiūrėtume į fosforą, kuris yra e, vienas iš trijų pagrindinių trašų elementas, vienas iš trijų pagrindinių trašų elementų. Fosforas yra iškasiamas, kaip, pavyzdžiui, ir anglis. Ir jei nėra pakankamai fosforo dirbožėmyje, augalai užauga mažesni, geltonesni ir po tam tikro, mm, po keliarių metų tokiam dirbožėmėje praktiškai niekas nebegali aukti. O ką darome šiandien su fosforu? Daugelis valstybių narių visiškai netausiai naudoja fosforą. Jis tiesiog tampa fosforo rūkštimi, patenka į vandenį ir padidėja labai vandens telkiniuose dumblių kiekis. Taigi mums taip pat reikia tokios žemės ūkio politikos, kuri numatytų tvarų fosforo naudojimą bent jau dešimčiai metų į priekį. Ir aišku, kad tvarus naudojimas turi būti glaudžiai siejamas su moksliniais tyrimais, kad būtų galima rasti alternatyvas pavyzdžiui, fosforo naudojimui ar gaminti alternatyvius maisto produktus. E, išteklių tausumas ne tik aplinkosauginis dalykas, tai taip pat ir ES konkurencingumo, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo e, klausimas. Turime savo išteklius naudoti daug protingiau, daug išmaniau, negu tą darome šiandien. ir e, Europos e, strategija iki 2020 metų ir septynės pavyzdinės iniciatyvas turime susijęti su tausiu ir tvarių išteklių naudojimu. Pirmiausia, reikia išnagrinėti, kokios yra problemos, reikia susirinkti daugiau informacijos apie problemas atskirose sritise, plėsti mokslinius tyrimus ir plėtrą, pasižiūrėti, kokias turime inovacijų priemonės. Taip pat e, sutelkti inovacijas, taip pat tiksl, tikslingai naudoti inovacijas. Aišku, kad ateityje reikės ne tik daugiau maisto, bet daugiau ir mašinų ir mm, kompiuterių ir, ir visko, visko, ir medicinės įrangos ir taip toliau. Turint galvoje e, demografinės problemas, gyventojų skaičiaus didėjimą, turime dar daugiau dėmesio skirti taupiam, tausiam, tvariam išteklių naudojimui šie dalykai svarstomi jau ne vieną dešimtmetį, bet problemos vis aštrėja. Ir dabar trumpai pristačiau, kas sudarys uh, mano teksto turinį. Kokia bus mano nuomonė. Taip pat galiu pasakyti, kad uh, rūpjūti galbūt komisija pateiks pasiūlymą ir galbūt mums reiktų derinti mūsų darbą su komisijos pasiūlymu. Tada reiktų aptarti, ponė pirmininkė, su koordinatoriais. O dabar e, esu pasirengusi išgirsti jūsų, išklausyti jūsų komentarus. Herzlichen Dank, kolega Girek. Dėkuoju, kolega Girek. Dėkuoju. Nesu toks optimistas, galvodamas apie komisijos dokumentą. Žinoma, aš su maloniu išklausiau, kad komisija rengia dokumentą, tačiau nežinau, ką komisija pateiks jame, kadangi ištekliai yra labai bendra savoka, ją reikėtų patikslinti kadangi yra žemės ūkio, vandens, žuvininkystės ištekliai ir taip toliau. Todėl ta savoka kol kas yra suformuluota labai plačiai ir gali būti plačiai aiškinama. Kai kalbama apie gamtos išteklius, tai aš galvoju apie kolegos Biutikoferą pranešimą ir ko gero baiminausi, kad mes tą patį dalyką aptarnėsime du kartus. Galbūt galėtume išteklius apibriežti taip, kad apsiribotume tik tai žemės ūkio ištekliais. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių parkai stebina mane Vokietijoje, kadangi čia taip pat naudojami ištekliai bet nepakankamai veiksmingai, bent jau mano manimu. Man atrodo, kad labai svarbu e, veiksmingai naudoti e, žemės ir vandens išteklius. Pavyzdžiui, Lenkijoje vandens ištekliai e, yra labai reikšmingi, galvojant apie situaciją pasaulyje, pavyzdžiui, Palestina, pasienyje tarp Turkijos ir Sirijos iškyla pavojus, kad nepakaks vandens išteklių. Pavyzdžiui, jeigu Nilo upėje bus pastatyta užtvanka, Egipte apskritai Šiaurės Afrikoje gali kirti kariniai konfliktai. Taigi norėjau paminėti vieną aspektą susijusiu su ištekliais, kitas dalykas, kaip jie yra įvertinami. Kadangi komisija kol kas nepateikė jokių pasiūlymų, nei direktyvoje, nei mūsų pasiūlyme nėra konkrečių savokų, mes tiek tiesiog žinome, kad reikia tausoti vienus ar kitus išteklius, tai tačiau kaip konkrečiai tai padaryti, kokiais prioritetais vadovautis, nežinoma. Būtent prioritetų nustatymas mūsų manimo yra svarbiausias dalykas, o jų aš ir pasigendu. Macinkievičius. su didžiuliu susidomėjimu aš išklausiau komisijos pas, informacijos apie komisijos pasiūlymą. Labai svarbu Europos parlamentui aktyviai dalyvauti rengiant šitą teisėkuros akto pasiūlymą. Tačiau aš norėčiau šiek tiek susilaikyti nuo optimizmo ne tik tai galvodamas apie išteklių naudojimą, bet ir turėdamas omenyje ir atliekų tvarkymą, be naudojimą. Kadangi išteklių naudojimas turėtų būti, turėtų nekenkti aplinkai, bet to reikėtų priimti konkrečias taisyklės, kaip naudoti aplinką, tausoti aplinką valstybėse narėse ir numatyti atitinkamą atsakomybę. Be to reikėtų sudaryti galimybės, kad ir neturtingieji visuomenės sluoksniai galėtų naudotis lygiaverčiai ištekliais ypač galvojant apie įsipareigojimą iki 2050 metų ženkliai sumažinti CO2 teršalus. Kaip Kinijoje ir Korejoje mes turėtume naudoti valstybės lėšas, kad galėtume tausiai naudoti bendrus išteklius. Be to reikėtų pakeisti gamybos bei vartotojų mentalitetą, taip pat pritraukti ir papildomas valstybės lėšas. Kai kalbame, pavyzdžiui, apie skalūnų dujas, taip pat reikėtų pagalvoti apie uh, šitą variantą. Tačiau reikalinga atsižvelgti į kitas technologijas kaip CCS negalėtume apsiriboti vienais ištekliais ir tiesiog e, pamesti iš akiračio kitų. Kitaip nesivystys Europos ekonomika taip sparčiai, ji tiesiog jos vysimasi sulėties. Yra optimistinių ir pesimistinių scenarijų, reikėtų atsižvelgti į vairius aspektus, bet to reikėtų atsižvelgti ir į tai, kaip toliau uh, vystysis energetikos kainos. Tik taip mes galėsime įgyvendinti plačiai siekiančius komisijos tikslus. Svarbiau, svarbu, kad mes iš tiesų tausiai naudotume išteklius Europoje. Grego Bitigov. Ačiū pirmininkė. Dėl pagrindinio šios temos aspekto. Aš pritariu kolegijai, iš esmės kolegijai EK, todėl kalbėsiu trumpai ir paminėsiu keletą dalykų, kurie man labai svarbus. Aš manau, turime labai gerą progą pasistumėti galvodami apie mūsų ekonomikos savimonę. Reikėtų susitarti, kad gamyba turėtų tausiai naudoti išteklius ir kad tas tausus išteklių naudojimas taptų vienu iš svarbiausių mūsų ekonomikos faktorių, kad netgi tos medžiagos, kurios šiandien yra laikomos atliekomis, būtų suprantamos kaip ištekliai. Be to, ES iškyla ypatingas uždavinys, kadangi ne viena kita valstybė neimportuoja tiek daug išteklių, skaičiuojant tonomis vienam gyventojui. Pavyzdžiui, 3 tonos išteklių per metus tenka importuoti iš kitų valstybių į ES. Todėl Europos ekonomikai labai svarbu kalbėti apie išteklių, tausų išteklių naudojimą. Trečia, mums reikia sukurti labai patikimus tausaus išteklių naudojimo kriterijus. Apie tai jau buvo kalbėta. Manau, tai labai svarbios gairės, kadangi be aiškaus skaičiavimo mes negalėsime įvertinti ir mūsų išteklių naudojimo veiksmingumo. Taip pat aš pritariu kolegai Gerik, kad nereikėtų dubliuoti pastangų, kadangi čia šiame pranešime reikėtų apsiriboti tik tai tais ištekliais, kurie nebus minimi kitoje, kitame pranešime. Manau, labai svarbu nurodyti priemonės, kurios galėtų būti naudingos šiame kontekste ir taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad reikia skirti pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir taip pat reikėtų įvertinti ir socialinį aspektą. Kitaip mes nebūsime veiksmingi, jeigu kalbėdami apie tausų išteklių naudojimą pamiršime ekologinius aspektus. Ir paskutinis klausimas, kuris man labai rūpi, aš manau, kad mes turime susijęti ir standartizavimo nuostatas ir su, veiks, su veiksmingu tausių išteklių naudojimu. Tai tikslas, kurį mes turime ilgainiui savo susiformuluoti. Dėkojame komisijos vardu. Kas dar norėtų pakalbėti? Dann bleibt es beim nächsten. Sie kommen Vertretern der Kommission, bitte. Dabar suteikiu žodį komisijos atstovui. Mr. Dunian? Duncan Johnson. Kolega Johnson. Johnston. Dėkuoju už galimybę atvykti pas jūs šį popietę ir pakalbėti apie septintąją iniciatyvą Mes dabar pradame šį procesą. Šita iniciatyva buvo priimtas šių metų vasario mėnesį ir joje tiesiog yra suformuluojami pagrindai, suformuluojamos problemos, ištekliai ir kas lemia išteklių veiksmingumą. Ir čia kalbama apie visus galimus išteklius. Šioje iniciatyvoje yra galvojama apie ilgalaikės politikos uh, E, procesą. Dvi iniciatyvos buvo priimtos jau dabar e, nu, ilgam laikotarpiu ir kitos dvi bus priimtos šių metų antroje pusėje. Transporto baltoji knyga ir gairės buvo priimtos šių metų pradžioje ir taip pat galvojama priimti iniciatyvą dėl Europos energetikos sistemos ir taip pat Europos ekonomikos išteklių veiksmingumo iniciatyva. Svarbiausia pasakyti, kad procesas tik prasidėjo, e, jame yra suformuluoti pagrindai ir tikslai, o konkrečių iniciatyvų galime sulaukti vėliau. Išteklių veiksmingumo e, e, iniciatyva bus pateikta rudenį šiais metais. Aš suprantu, kodėl kai kurie kolegos abejoja, abejoja dėl tų išteklių veiksmingumo įvertinimo, išmatavimo. Mes e, Rūpiučio mėnesį ketiname parengti komunikatą ir jame suformuluoti savo įsivaizdavimą, kaip reikėtų gerinti išteklių dausų naudojimą ES. Dėkoju. Dėkoju. Galime baigti diskusiją šią temą šiandieną. Ne, ponė Ek, norite dar užbaigti, taip? Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms už komentarus mes turime nerimo ir pritarėme kaip ir šio komunikato pagrindiniai minčiai. Bet, ponė pirmininkė, kaip jau minėjau, koordinatoriai galbūt galėtų pagalvoti apie tai, kad kelio gairės bus po keletos savaičių paskelbtos ir e, mums reiktų siekti išvengti darbo dubliavimuose. Taip, taip, padarysim tą. Nerenksim čia didelių diskusijų, tiesiog aptarsime su koordinatoriais, kaip toliau turėtume veikti. Gerai, periname prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra veiksminga Europos žaliavų strategija atsiprašau, naujų įgūdžių ir darbo vietų darbo atvarkė. Nikit Savela yra pranešėja ir suteikiu jai žodį. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Bastos už puikų pranešimą, kuris E, skirtas Europos komisijos komunikatui naujų įgūdžių ir darbo vietų darbo tvarkė. Dabar noriu pateikti savo nuomonę. Pirmiausia, labai svarbu, kad skirtume dėmesį mokymosi ilgą visą gyvenimą politikai. Tam reikia užtikrinti, kad darbo rinka veiktų geriau. Čia uh, reikia integruoti, e, įtraukti e, skaitmeninį raštingumą ir kompiuterinių ir informacijos technologijų naudojimą. Antra, reiktų skatinti judumą. Ir manytume, kad reiktų sukurti e, bendrą visai ES tarnybą, kuri nukreiptų e, kvalifikuotą darbo jėgą iš tų ES šalių, kuriuose yra didelis nedarbas, į tas šalis, kuriuose yra didelis aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis. Ir tuo būdu mes paremsime Europos e, pridėtinės vertės e, kūrimą darbo rinkoje ir išvengsime e, mūsų piliečio emigravimo į trečiąsią šalis. Trečia, turėtume užtikrinti aplinką, e, draugiška verslui. Tai paskatintų investicijas ir leistų sukurti daugiau darbo vietų. Komunikate siūloma mažinti e, kaštus nesusijusius su atlyginimais, bet didesni energetikos mokesčiai ar mokesčiai už šiltnamio dujų išmetimą ar draudimo mokesčių padidinimas apkraus nevienodai, skirtingai apkraus, e, e, e, sukurs įmonėm papildomą mokestinę naštą ir apribos naujų darbo vietų kūrimą. Be to, Europos Sąjungos priekybos apivartiniais taršos leidimai sistema jau apmokestina energetikos naudojimą, energijos išteklių naudojimą ir dėl to savo nuomonėje noriu pabrėžti, kad socialinių e, lėšų trūkumą galima kompensuoti pasinaudojant komisijos pasiūlymais, kuriais būtų siekiama kuo mažiau paveikti įmonių konkurencingumo didėjimą. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar yra norinčių pasisakyti? Pone Debatija. Jums suteikiu žodį. Gracias, señor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad šis pranešimas e, labai svarbus Europos ateičiai, mūsų jaunųjų žmonių ateičiai. Labai svarbu gerinti visų mūsų darbuotojų kvalifikaciją, tai padeda kurti naujas darbo vietas, jas e, didinti jų kokybę. Tai yra švietimas, mokymas yra būtini žingsniai Europai siekiant susidoroti su krize. Ir taip, taip pat e, padedami pamatai e, tolesniai ekonominiai, tolesniam ekonominiam klėstėjimui ir geroviai kurti. Europa turi e, ypač daug dėmesio skirti e, svarbiausiams sektoriams, tai yra būtent darbuotojų švietimui ir mokymui, taip kovojant su nedarbu, remiantis strategija, e, strategija Europa 2020 ir kovojant su jaunosios kartos nedarbu. Tai yra, būtent jaunoji karta yra mūsų Europos ateitis ir būtent jiems mes turime skirti didelį dėmesį, nustatydami priemonės skirtas uh, gyvenimų visą mokym, e, e, mokymus visą gyvenimą skatinimui ir panašiai. Europos parlamentas ir ypač mūsų frakcija, tai yra socialistų ir demokratų frakcija, ypač vertina naujų kvalifikacijų, skatinė, e, kvalifikacijų kūrimo, naujų įgūdžių kūrimo strategiją ir darbo atverkę. Ir labai svarbu suvokti, kad būtina nemažinti išlaidų ir finansavimo skirto e, šioms rytims. Mes turime suvokti, kad turime naudotis visais turimais ištekliais, visomis e, naujovėmis ir kurti naujas, kad kurtume naujas darbo vietas e, tūkstančiams jaunų žmonių, kurie dabar neturi darbo. Dėkui. Pone Ek. Uh, I, I... Dėkoju. Noriu padėkoti pranešėjui už parengtą tekstą. Mano manimu, jis labai geras. Tačiau turiu pražinti, kad abejoju dėl trečiojo punkto ir norėčiau paklausti komisijos, ar nevertėtų pagalvoti apie tai, ar visos Europos agentūros dėl dėl, e, abejoju dėl Europos agentūrų, kurios turėtų pasiūlyti darbą. Aš nežinau, ar tai yra Europos komisijos e, užduotis, kadangi yra pakankamai daug darbo tarpininkavimo agentūrų, kurios veikia privačiai, bet to yra nacionalinių agentūrų. Ir galbūt nacionalinės agentūros galėtų įsteigti padarinius, kurie teiktų informaciją apie tarptautiniu mastu esančias neužimtas darbo vietas. Tuo labiau, kad labai svarbu, kad yra daug e, vietos regionų lygmens darbo vietų ir labai sunku įsivaizduoti, kad daug tokių bus ES mastu. Aš manau, kad valstybės narės pačios turi žinoti, kaip tas darbas turėtų būti atliktas Ir aš nežinau, ar komisija reikėtų steigti kokią nors tarnybą Europos mastu. Bet to, galvodama apie penktą punktą, prisimenu subsidarumo principą. Dėl nesudarbo užmokesčių susijusių kaštų mažinimų. mažinimo. Aš man, taip pat manau, kad čia yra valstybių narių kompetencija. Aš pritariu, kad reikia gerinti elektroninę, e, e, elektroninį raštingumą ir kad tai yra labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Be to, čia yra kalbama apie inovacijas, o po jų seka ir industrializacija, tai yra inovacijų įdėgymas pramonėje, kadangi dažnai yra e, parengiami labai geri produktai, tačiau jie gaminami Kinijoje, Indijoje ar kažkur kitur. Ir aš manau, kad tie geri gaminiai galėtų būti gaminami e, Europoje. Ir norėčiau, kad tai atsispėdų tekste. Ponas Brizina. Děkuji, pane předsedající. E, rovněž. E, Ačiū, pane pirmininkė. taip pat esu patenkintas tuo, kad ES svarsto šią temą, tačiau ne visai patenkintas tuo, ką pasakė ponė Ek, kad Europos lygmenių atsirand, e, turėtų atsirasti bendra, bendra europietiška tarnyba, Europos mastu veikianti tarnyba. Uh, Aš manau, kad iš tiesų tai yra nacionalinių e, valstybių kom, nacionalinė kompetencija ir klausimas, kurį turėtų svarstyti būtent e, valstybės narės. Daugelio bedarbių galimybė dirbti apsiriboja jų, jų e, kompetencija, kuri skirta tik tai e, dirbti viešajame sektoriuje. Ir jie neturi jokių e, galimybių dirbti kitose sektoriuose. Ir tai yra klausimas, kurį būtina spręsti, būtina šalinti tokią problemą. Mes turime spręsti e, problemas susijusias su jaunų žmonių, su mokinių, su jaunimo e, mokymu ir švietimu ir, e, kelti, ir skatinti jos įgyti tokią kvalifikaciją, kuri reikalinga mūsų darbo rinkai. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Manyčiau, kad Europos mastu reiktų siekti geresnio socialinio dialogo. Aišku, kad kiekviena valstybė narė turi savo atitinkamas institucijas, įstaigas, kurios vykdo socialinį dialogą. Bet manyčiau, kad per Europos komisiją reiktų e, skatinti socialinį dialogą Europos Sąjungos mastu. O kalbant apie švietimo, rengimo politiką, kas geriau pavyzdžiui, kalbant apie chemijos ar automobilių pramonės rytis, kas geriau žino, ko reikia tai pramonės ryčiai, nei toje srityje dirbantys specialistai. Ir tada ES lygmenių vystant socialinį dialogą ir e, pasiekiant e, tam tikrų socialinių susitarimų, tada galima formuoti ir darbo teisę ir geriau mm, garantuoti, geriau užtikrinti darbo linkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvirą. Ir tada e, prie to prisidėtų socialiniai partneriai. Bet aš manyčiau, kad socialinis dialogas ES lygmenių turėtų būti stiprinamas, nes kol kas mes neišnaudojame tokio potencialo. Kolega Biutikofa. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą dokumentą ir pateikti pastabų dėl jos pasiūlytų punktų. Antrasis punktas. Man atrodo, būtų gerai, jeigu mes ypač didesnis dėmesį skirtumėm ir e, informacinių ir ryšių technologijų kompetencijoms žaliosios ekonomikos rytyje. E, Taip pat turiu pasakyti, kad e, iš dalies pritariu prieš tai kalbėjusių e, kolegų išsakytai minčiai, jog galbūt nėra visiškai tikslinga ir prasminga kurti kažkokią e, bendrą Europos lygmenių veikiančią darbo paieškos tarnybą. dėl mokslinių tyrimų ir naujovių dėgymo, technologijų plėtros e, reikia pabrėžti atitinkamas kompetencijas, kurios, yra, kurios galėtų būti e, plėtojamos šioje srityje ir taip pat e, neužmiršti šios srities reikšmės būtent šiame kontekste. Ir aš manau, kad negalime leisti, kad e, leisti kalbėti apie biurokratijos mažinimą ir tuo pat metu neskirti pakankamai dėmesio ES e, mokslinių tyrimų ir e, technologijų plėtro, plėtros finansavimui. Taip pat reikia pabrėžti, kad e, e, mūsų masteliu turėtų būti ne vien tik tai technologijų plėtra ir e, pramonės plėtra, bet ir tuo pat metu darbuotojų socialinė apsauga. Dėkoju. Pana Žiuk. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už šį dokumentą, tiksliau jo projektą. Džiugu matyti, kad siūloma didinti mažųjų ir vidutinių įmonių vaidmenį informacinių technologijų srityje. Aš manau, šitas jų paminėjimas turėtų pabrėžti šitų mažųjų įmonių vaidmenį, ypač kvalifikuojant arba keliant jų kvalifikaciją. Tam tikrose srityse nereikalingos plačios žinios, bet reikalingi gebėjimai. Ir tų specifinių gebėjimų įmonių yra pakankamai daug, todėl labai svarbu paminėti to kvalifikacijos kelimo inovatyvų pobūdį. Aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į tai, kad kvalifikacijos kėlimas, mokymai, kurie čia yra minimi, yra labai svarbus. Prisimenu diskusiją šiame komitete, kurios metu buvo pasakyta, kad Europa atsilieka nuo Junktinė Amerikos valstijų todėl, kad mes tiesiog ugdome mokslininkus, o ne verslininkus. Aš manau, kad reikėtų pasinaudoti tą Junktinio Amerikos valstijų patirtimi ir pradėti ugdyti, mokyti e, e, asmenis, kurie galėtų kurti ir taip pat vadovauti tokioms mažoms inovatyvioms įmonėms. Inovatyvių darbuotojų ugdymas ir mokymas neturėtų apsiriboti tik tai techninių gebėjimų perteikimu, bet turėtų suformuluoti ir abstraktaus mąstymo pagrindus. Mūsų patirtis rodo, kad šitas lankstumas Junktinėse Amerikos valstijose yra labai vertinamas ir tokie darbuotojai yra vertinami kaip labai kompetentingi. Be to, Europai reikia daug techninių profesijų atstovų, taip pat ir įmonių srityje, pavyzdžiui, Lenkijoje. Buvo mokoma, mokoma profesijų, kurios nebuvo susijusios tiesiogiai su technika. Dažniausiai buvo uh, plėtojami humanitariniai mokslai, trūko laboratorijų, jų įrangos ir todėl buvo apleistos tos techninės profesijos. O dabar iškilo būtinybė uh, Lenkijoje pasiūlyti visiškai kitokias konkrečias specialybės, kad būtų atstatyta pusiausvyra. Norėčiau pritarti kolegai, kuris minėjo, kad labai svarbus ir būtinas socialinis dialogas. Aš manau, kad iš tikrųjų tai teisingas požiūris. Nes svarbu, kad ir profsąjungos galėtų pareikšti savo nuomonę šiais klausimais. Jūs teisingai paminėjote, kad komisija teisingai sudėjo akcentus, tačiau kita vertus reikėjo ir pasiūlyti, kaip reikėtų šias, įgyven... šitas idėjas įgyvendinti. Todėl socialinis dialogas, tai yra dialogas tarp darbdavių ir darbuotojų, yra labai svarbus kadangi būtent jis gali užtikrinti sėkmę ir gali tiesiog paversti mūsų diskusijos e, vaisingais rezultatais. Kas nors iš komisijos? Prašom, komisijos atstovas. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju už jūsų palankę nuomonę dėl šios flagship iniciatyvos, kadangi jūs žinote, kad šita iniciatyva bus siekiama suteikti pagalbą 75 procentams dirbančiųjų e, žmonių, o dabar dirbančiųjų yra maždaug 221 milijonus. Dabar, galvojant apie taupimo situaciją, reikėtų galvoti tikrai apie gebėjimų stiprinimą, apie darbo sąlygų gerinimą ir taip pat reikėtų galvoti apie naujų darbo vietų kūrimą. Taigi šiame bendrame kontekste, turint omenyje 23 milijonus bedarbių, labai svarbu atsižvelgti į tai, kad tam tikrose sektoriuose tiesiog negalima rasti kvalifikuotos darbo jėgos. Ir todėl mums labai svarbu e, ugdyti konkrečius gebėjimus pritaikytus tam tikram sektoriui ir tai yra labai svarbu, ypač svarbu informacinių technologijų e, gebėjimai. Aš taip pat norėčiau informuoti Jūs, kad šios iniciatyvos įgyvendinimas vyksta sėkmingai. Jūs kalbėjote apie socialinių partnerių įtraukimą. Yra numat... Šių metų kovo mėnesį buvo suorganizuotas trijų šalių, trišalis forumas į kurį atvyko atstovai iš valstybių narių ir jie kalbėjo būtent apie šitos flagship iniciatyvos įgyvendinimą, apie galimus partnerius. Ir Flexicurity konferencija įvyks lakučio 14 dieną šių metų pabaigoje. Taigi atsižvelgiant į tai, kad šiam pranešimui nėra labai daug laiko, reikėtų pasistengti, kad šita ataskaita taip pat būtų naudinga galvojant apie šią konferenciją. Suteikiu poniai Savira dar kartą žodį. Tikoju. Aš pritariu rekomendacijoms ir pasiūlymams, kuriuos pateikė e, kolegos. Pirmininkė, aš išgirdau, kad mes sutelkėme dėmesį į trečiąjį punktą, kuriame aš siūlau e, Europos masto tarnybą įkurti. Kadangi turime galvoti apie laisvą darbo jėgos judėjimą Europos Sąjungoje ir susidurėme su įvairiomis biurokratinėmis kliūtimis, dėl to aš pasiūliau šitokios agentūros idėją užimtumo direktoratas norėtų supaprastinti darbo jėgos judėjimą. Tačiau reikia pripažinti, kad valstybės narės pagal dvišalių susitarimus taip pat yra įsipareigojimos jos keistis darbo jėga. Pavyzdžiui, Vokietija susira, pasirašė dvišalį sutartį su e, Lenkija, panašiai pasirašė tokius turimus ir Austrija. Todėl matau tokią tendenciją. Galvoju apie bendrąją rinką. Turėtume galvoti ir apie bendrą darbo rinką. Tai neturėtų būti kokia nors Europos centrinė institucija. Galbūt galėtų būti privati agentūra įkurta. Kaip ten bebūtų, Europos institucijos turėtų būti suinteresuotos tokios agentūros įsteigimu. Taip pat aš pritariu kolegų nuomenėms dėl darbuotojų socialinės apsaugos. Komisijos atstovas Andors prieš keletą mėnesių kalbėjo, kad jisai taip pat pritarė didesniam darbo jėgos judėjimui ir pritarė galimybei keistis darbo jėga iškilus konkrečiam poreikiui atskiroje valstybėje. Apie tai aš kalbu taip pat trečiame punkte. Taigi tiek būtų apie trečiąją dalį. Dėkoju. Ačiū. Šį darbo atvarkės punktą taip pat apsvarstėme. Nes ponas Odi dar nori pasisakyti, nepastebėjau, atleiskite, prašau. Atsiprašau, kad dar kartą paprašiau žodžio, ponė pirmininkė, bet komisijos atstovas, ar gerai supratau, paminėjo e, konferenciją 14 lapkričio, nes jei ją kviečiamas parlamentas, parlamento atstovai, tada mes turėsime plenarinę sesiją Strasbūrė. Taigi klausimas komisijai, ar tai iš tiesų teisinga data, lapkričio 14? Taip, taip. 14 lapkričio, pirmadienis. Nekarta iškyla tokia problema, aš tą patyriau jau ne vieną kartą, kad komisija e, rengia sustikimus Bruselėje, kuomet mes esame Strasbūrė. Tai yra tikrai neprotinga. Ponas Odi. Bet ir, ir neturėtų tai būti, kad kai kas nors planuojama, datos visiškai nederinamos su Europos parlamentu. Pane pirmininkė, ar komitetas negalėtų pareikšti, kad mes reikalaujame komisijos dar kartą peržiūrėti tuos terminus ir pasiūlyti kitą terminą parlamentui. Pirmininkas, taip, parlamentas gali tą padaryti, bet ar parlamentas šito tikrai nori? Ar visi sutinkate? Tuomet taip ir padarysime. Parašysime laišką komisijai. Aš mielai rašau laiškus. Ar norite dar prieš tai jį perskaityti? Nedarysite kontrolės? Išimties tvarka gerai. Nors kartais ir kitai būna. Na, bet vieno kolegos net nėra, kad galėtumėte patvirtinti tokį sprendimą. Gerai, taip ir padarysime, parašysime laišką. Tačiau komisijos atstovą raginu atsižvelgti į šį raginimą, e, kaip prašymą. A, pakeitimų e, galutinis terminas pakeitimams pateikti yra. Birželio 21. Ponas Biutikofer pristatys savo pranešimą. Aš jam ir suteikiu žodį, jisai turi šią privilegiją. Taip. Buvo aišku, kad kolegos Langeno bandymas nukreipti mano dėmesį bus bevaisis, tačiau vis tiek jums dėkoju Mes buvome surengę vieną susitikimą, kuriame dalyvavo šešėliniai pranešėjai. Ir aš turėjau 30 pakeitimų pasiūlymų, kurie e, buvo skirti kompromisiniams pakeitimams. Ir galiu pasakyti, kad šis sustikimas buvo nepaprastai sėkmingas. Mums nepasirodė, kad būtų, turėtume kokiu nors problemų dėl vieno ar kito punkto. Nuotaika buvo labai konstruktyvi. mums vis dėlto nepavyko peržvelgti visų kompromisinių pakeitimų pasiūlymų, kadangi ne visi jie buvo galutinai peržiūrėti ir pakoreguoti, taigi bus dar vienas sustikimo raundas, kuriame aš pasistengsiu atsižvelgti į man pateiktą kritiką, pastabas, pasiūlymus ir įtraukti juos į tos pakeitimus. Ir tikiuosi, kad galiausiai turėsime gerą pagrindą priimti E, dokumentą, kuris bus e, priimtinas daugiau mažiau visiems. Ir Aldė, ir EPP, ir e, socialistų frakcija ir kitos frakcijos iš esmės neturi jokių prieštaravimų ir jokių neprotestuoja dėl nieko. Dėl dar vieną dalyką norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Ta Užsienio reikalų komitetas jau patvirtino savo pakeitimų pasiūlymus ir todėl buvo galima atsižvelgti juos formuluojant kompromisinius pakeitimų pasiūlymus. Tačiau tai nepasakytina apie aplinkosaugos komitetą ir priekybos komitetą, kurie savo pakeitimo pasiūlymus e, patvirtins tik tai vieną ar dvi dienas prieš mūsų komiteto posėdį, kuomet mes e, svarstysime tuos pasiūlymus ir dėl to e, abejoju, ar tie kompromisiniai pakeitimai galės būti atitinkamai pakoreguoti. Tai iš, esmė, iš dalies pasakytina ir apie dėvę komitetą, Ir gali būti taip, kad mes tiesiog būsime priversti dėl tų pakeitimų pasiūlymų balsuoti atskirai, dėl kiekvieno atskirai. Na, bet manau, kad tai nėra didelė problema. Ir e, tai yra gana sažininga kitų kompetitingų komitetų e, atžvilgių, kadangi e, jie turi teisę savo pakeitimų pasiūlymus pateikti. Nenoriu pristatinėti atskirai kiekvieno kompromisinio pasiūlymo. Aš manau, kad užtenka to, ką jau pasakiau. Jeigu kas nors norės ką nors pakomentuoti, pateikti pastabų, tuomet e, būčiau dėkingas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pradėsime nuo šešėlinės pranešėjos ponios Ulsko. Tak, herr ordförande. E... Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau sakė pranešėjas, mes tikrai puikiai padirbėjome, mm, rengdami šį pranešimą apie tą žaliavų strategiją. Pirmasis šešėlinių pranešėjų sustikimas, kaip žinia, jau įvyko ir Buvo tikrai netikėta konstatuoti, jog dauguma frakcijų laikėsi vieningos nuomonės dėl absoliučios daugumos kompromisinių pakeitimų pasiūlymų. Čia yra svarstomi įvairiausi labai svarbus klausimai ir kalbant apie apskritai apie žaliavų strategiją, ji yra labai plati, apimanti daugybę dalykų, siekiama aprūpinti Europos pramonę, žaliavą, taip pat svarstomas um, perdirbimo klausimas, atliekų, atliekų perdirbimo, pakartotinio atliekų panaudojimo ir panašiai. Ir šią strategiją reikia sieti su priekybos, su vystimosi e, politika. Tai reiškia, kad į šiuos klausimus turime įtraukti ir uh, E, kitas, trečiasias šalis. Ir tai, ką mes svarstėme šiandieną, tai yra, pažiūrėjau, išteklių naudojimo e, veiksmingumas, tai yra taip pat aspektas, kuris įeina į šios strategijos kontekstą. Kalbam pat apie mūsų frakciją, reikia pasakyti, kad e, komisijos strategiją mes e, laikėme gana ribotą e, arba e, tiksliau gal koncentruotą, apimančią tik esminius dalykus. Ir mums šito neužtenka. Mes norime, kad plėtojant tą Europos žaliavų strategiją būtų laikomasi daug platesnio požiūrio. Ir tie kompromisiniai pakeitimai, kuriuos mes parengėme, ir yra nukreipti į tokius pasiūlymus, pasiūlymus šią strategiją e, plėtoti plačiau. Mes manome, kad yra labai svarbių klausimų, pavyzdžiui, tvarumo perspektyva, taip pat būtinybė kurti naujas darbo vietas ir e, kurti gerovę ir užtikrinti mūsų, um, um, užtikrinti žaliavų tiekimą Europoje. Europos Sąjungoje yra dar daugybė labai svarbių neišspręstų klausimų susijusių su trans, transporto e, sektoriumi, su tam tikromis naujomis technologijomis, kurios turi būti toliau plėtojamos, pavyzdžiui, e, atliekų perdirbimas, panaudotinis atliekų panaudojimas ir taip pat aplinkosaugos klausimai, e, siekiant išvengti žalos mūsų gyventojams ir darbuotojams. Ir aš manau, kad šie aspektai čia buvo neblogai išryškinti. Tačiau vieną dalyką frakcija norėtų pabrėžti, e, kuris nepakankamai išryškintas. Tai yra e, tam tikros apibrieštis, pavyzdžiui, e, priekybos aspektas. Aš manau, kad čia mes dar galime kiek padirbėti ties E, tomis formuluotėmis ir atitinkamai paremti ir poną Biutikoferį, kuris, yra, e, kuris pateiks savo kompromisinius pasiūlymus šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkastijo. Okay, no. eh, quiero de nuevo agradecer a nuestro colega Butikofer el trabajo que ha venido haciendo. Norėčiau padėkoti kolegai Biutikoferiui už nuveiktą darbą. Jam iš esmės pavyko apibendrinti įvairius požiūrius ir labai sklandžiai išdėstyti tekstą. Norėčiau atkreipti sudėmėsi į kai kuriuos kompromisinius pakeitimus. kuriuose aš nesuprantu vienos ar kitos teksto dalies. Pavyzdžiui, kur kalbama apie metalus. Ir e, kompromisinėme pakeitime jo pabaigoje į, ir rašoma e, ypač metalai, yra įvairios, vardėmas įvairios žaliavos ir po to yra rašoma, kad e, minima komisija Aš manau, kad jeigu mes norime iš, iškelti, išryškinti, pabrėžti ypač vieną kokį nors strategiškai svarbų metalą, tuomet užmirštamas kitų metalų, užmirštama kitų metalų reikšmė. Na, aš manau, kad yra svarbu atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės situaciją ir ypatybės, e, dėmesį telkti į vieną ar, ar kitą e, ištekliaus rūšį e, vienoje valstybėje. Tai e, strateginis, e, strateginė žaliava gali būti vien, viena, kitoje kita. Ir jei šiame, praneš, šiame pakeitime, tai yra ketvirtajame pakeitime, yra raš, e, toliau bus rašoma, iš, išsaugosime tą formuluotę, ypač metalai, tuomet tai bus problema, kadangi taip dis, diskriminuojame kitas žaliavas kurios, e, dėl kurių tarsi imame diskriminuoti vien, kitų valstybių narių, kai kurių valstybių narių interesus. Uh, nes jose, tose valstybėse narėse e, didesnis dėmesys telkiamas į kitas žaliavos rūšis. Ačiū, ponas Šimanski. Dziękuję bardzo. Faktycznie myślę, że mamy bardzo dużą szansę na to, żeby mieć bardzo. Iš tikrųjų galvoju, kad galimybės didžiulės susitarti dėl kompromisinių pasiūlymų. Reikia pripažinti, kad e, pakeitimai pagerino tekstą, ypač ten, kur kalbama apie perdirbimą, ypač kur kalbama apie nuosavų išteklių naudojimą. šio, šiame, šioje nuomonėje mes mažai kalbama apie naujus teisės aktus, pabrėžiame, kad reikia veiksmingai įgyvendinti dabartinius teisės aktus. Galbūt iš tikrųjų reikėtų pabrėžti tą mintį, paryškinant dabartinių teisės aktų geresnio įgyvendinimo būtinybę. Žinoma, reikia reikalauti ir naujų teisės aktų, tačiau prieš tai turėtų būti atlikta, atliktas poveikio vertinimas visai Europos pramoniai. Esu įsitikinęs, kad Europos Sąjungos užsienio politikos vaidmuo yra labai teisingai suformuluotas, nes mūsų žaliavų politikos diplomatinis aspektas gali daug ką nulemti. Žinoma, prioritetas turėtų tekti apskritai Europos apsirūpinimui žaliavomis. Kolegė Savela. Dėkoju kolegai Butikofer už puikų darbą, už, puikia, už puikų pranešimą iš tikrųjų pasaulio mastu didėja žaliavų poveikis ir todėl ES turi imtis konkrečios politiką siekdama užtikrinti, kad nekiltų pavojus ES pramoniai. Todėl reikia dėmesį skirti inovacijoms, tvariems ir e, aplinką tausojantiems gamybos metodams dėl dimolomatinių priemonių naudojimo. Šitos priemonės galėtų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su tomis valstybėmis, kurios turi daug išteklių, tokiamis kaip Kinija, pavyzdžiui. Aš norėčiau, kad kolega Biutikov pasakytų, kodėl kompromisiniuose pasiūlymuose, pakeitimuose nekalbame apie tinkamos kontrolės ir reguliavimo priemonių. Kodėl mes nekalbam apie taip, kadangi mes su šiomis valstybėmis tiesiog lietai pradedame mm, plėtoti savo santykius su valstybėmis, kurios turi daug išteklių. Be to reikėtų uh, padėti toms valstybėms, kad jos taip pat savo išteklių turėjimą paverstų tvariu e, ir e, visas rytis apriepiančių augimu. Mano manimu, ir tos valstybės turi taip pat įnešti indėlį į uh, E, šią pramonę, taip pat užtikrinant ir darbo rinkos funkcionavimą. Aš manyčiau, kad reikėtų įtraukti šią nuomonę į šitą dokumentą ir dėkoju pranešėjams. Nes... Um, first... Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis nori atsižvelgti ir į kitų komitetų poziciją, ypač vystimosi komiteto, kuriame aš atsakinga už šį pranešimą. Labai svarbu, kad žaliavų srityje mūsų politika būtų nuosaiki, nuosekli. Ir dėl to remiu tam skirtus pakeitimus. ir ypač e, reiktų pabrėžti politikos nuoseklumą vystimosi politikos srityje, žaliavų politikos nuoseklumą vystimosi politikos srityje, nes labiausiai atsilikusios šalis vystosi kitaip nuo lyginant su besivystančios ekonomikos šalimis. Ir tai taip pat dar priklauso nuo to, ar jos gali organizuoti m, mm, išteklių perdirbimą, ar tik tai juos eksportuoti. Norėčiau pasakyti, kad labai sveikinu tai, kad daugelyje pakeitimų kalbama apie e, žaliavų antrinį perdirbimą, pakartotinį panaudojimą ir išgavimą iš atliekų. Be to, skaidrumo svarba yra labai didelė. Ir labai svarbu, kad kasybos įmonės skelbtų duomenis, kiek uždirba vien, visose šalise kad čia e, savo neigiamo indėlio neįneštų korumpuoti režimai. Ir čia, manyčiau, galėtume taip pat pasiremti Dodo ir Franko pasiūlymais, e, kuriuos naudoja, e, dokumentais, kuriuos naudoja ir JAV. Dėkui. Smerkis. Dank u wel, voorzitter. Um... Ehm, Pone Merkis. Dėkui, ponė pirmininkė. Taip, neturime labai daug e, galimybių įtraukti kitų komitetų nuomonę į pakeitimus, kaip mm, kitų komitetų atstovė. Pabandysiu dabar tuos, komite, tuos pakeitimus pakomentuoti. Aš pritarčiau tam, kas buvo sakoma apie platų požiūrį, turint galvoje žaliavų strategiją. Mums reikia laikytis plataus požiūrio ir nesiremti tik žaliavomis, neapsiriboti tik žaliavomis, kurios reikalingos pramoniai. Pramoninės žaliavos e, naudojamos dabar nebūtinai bus ateityje naudojamomis pramoninėmis žaliavomis. Taigi mums nereikia apsiriboti. Tas pats liečia ir kūrą kartais e, nuo vieno kūro rušių pereinama prie kitų ar nuo vienų medžiagų pereinama prie kitų. Ir dabar pereiname prie mm, kitokių žaliavų. Judama nuo metalų prie augalų, medienos naudojimo. Taigi labai svarbu, kad mes neapsiribotume e, kalbėdami apie žaliavas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reikia skirti dėmesį ne tik žaliavų strategijos pirmajam ramščiui, bet antrajam ir trečiajam. Tai yra pagalvoti apie tai, ką galime padaryti patys. Pažiūrėti, ką patys, kaip pati Europa e, galėtų veikti, kokių galbūt žaliavų yra Europoje e, ar medžiagų yra Europoje, kurias galėtume maksimaliai panaudoti ir kaip galėtume užtikrinti, kad išgautume iš jų maksimalę e, pridedamąją vertę. Šitų dalykų nereiktų užmiršti. O kalbant apie atliekas, yra atliekų hierarchija. Taip pat, kalbant apie žaliavas, turėtume irgi nustatyti žaliavų hierarchinį išdėstymą ir pagalvoti, iš ko galime daugiausia gauti pridedamosios vertės strategijai. Strategijoje šiems dalykams turi būti skiriamas pakankamas dėmesys. Šiuo metu yra labai daug įvairių strategijų, komunikatų, jie vadinami in, pavyzdinėmis iniciatyvomis, kelio gairėmis ir taip toliau, bet uh, kalbant apie tvarų išteklių naudojimą, labai mažai teisės aktų yra šioje srityje. Ir dėl to aš klausiu jūsų, ar nevertėtų šiame pranešime numatyti aiškius tikslus. Pavyzdžiui, efektyvumo tikslą. Arba um, suformuluoti tikslus panašiai, kaip kalbėjome apie medieną. Pavyzdžiui, apie žaliavas ar žaliavos išgaunamos tvarių būdų ir panašiai. Taigi, ar nevertėtų skirti daugiau dėmesio konkretiems tikslams? E, dziękuję bardzo. E, proszę Państwa, <clears throat> jeśli popatrzymy na historię. Dziękuję. istoriškai vertindami, grįždami į antikos, ankstyvuosius antikos laikus, kai pirmieji gyventojai apsigyveno šiuose teritorijose, pagrindinė žaliava buvo akmuo ir medis. Tačiau vėliau e, atėjo bronzos amžius, po to buvo įsisavintas metalas, geležis. Kiekviena žaliava turėjo tam tikrą energetinę vertę ir todėl mes turime pasinaudoti savo gamtiniais ištekliais o tol, kol tie ištekliai yra iškasenų pavydelė, jie nieko gero neduoda. Tik po to, kai jie yra iškasami, jie įgauna atitinkamą vertę. Todėl norėčiau pasakyti, kad žaliavos, kurios ES yra prieinamos, turėtų būti tiesiog klasifikuojamos pagal savo energetinę vertę. Be to, norėčiau pritarti kolegiai Merkis ir pasakyti, kad kai kalbame apie žaliavų poreikį, tai už tai tiesiog reikėtų pramoniai pačiai suformuluoti savo poreikį. Be to labai svarbus ir inovatyvus žaliavų naudojimas svarbios ne pačios žaliavos, bet ir pats įvadimas materialusis ūkis, ekonomika. Kitas aspektas, kuris nebuvo taip intensyviai aptariamas, tai e, tų žaliavų naudojimo arba vartojimo modelis. kartais žaliavos ir energetikos ištekliai yra per daug intensyviai naudojami. Į tai reikėtų atkreipti mūsų dėmesį ir pabandyti suformuoluoti atitinkamą politiką. Ir galų gale norėčiau pakalbėti apie tai, ką paminėjo kolega Butikov nors ne, nelabai išsamei, bet vis dėlto kalbėjo apie mokesčius arba apmokesnimą. Aplinkosaugos srities mokslininkai vis dažniau iškelia šį klausimą, kai yra siūloma darbo užmokesčio mokestį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 τις περισσότερες τροπολογίες που υπέβαλα. Norėčiau padėkoti ponui Butikov už atliktą darbą. Pateikiau keletą pakeitimų apie retųjų žemių elementus ir džiaugiuosi, kad jis į juos sureagavo. Kitas dalykas, kuris svarbus dabar mūsų diskusijose, tai yra toksai, kai įsigijame, importuojame retųjų žemių metalus iš Kinijos. Kokia turėtų būti mūsų pozicija? Jau yra nustatytos eksporto į Europą kvotos šių metų antrajam pusmečiui mums trūksta retųjų žemių metalų ir tai atsiliepia įvairios, įvairioms mūsų pramonės sritims, tarp jų biotehnologijų. Ir mums yra šis klausimas labai svarbus, kaip ir labai svarbu rasti alternatyvių žaliavų šių retųjų žemės elementų šaltinius ne Kinijoje. Taip pat turėtume pagalvoti, kaip galėtume Europos teritorijoje rasti kokiu nors alternatyvų ir neįsivežti jų iš trečiųjų šalių. Taigi pirmiausia, e, labai svarbu vystyti pačios Europos Sąjungos galimybės. ir manau, kad reiktų, kad žaliavų programa būtų numatyta iki 2050 metų, kad ji iškeltų iššūkius ir numatytų veiksmų planą. Ir čia reiktų ir akademinės visuomenės paramos, kad galėtume paremti mūsų pramonę e, ir kad planuotume iki 2050 metų ir dar daugiau. Manyčiau, kad taip pat yra galimybių kaupti svarbių žaliavų išteklius, kad jei jų e, eksportas į Europos Sąjungą, jei jų eksportas nutrūktų, tai mes vis tiek galėtume išlaikyti tam tikrą uh, tiekimo saugumą savo pramonės įmonėms žaliosios technologijos. Turėtume aiškiai žinoti, kaip žaliavos naudojamos. Pavyzdžiui, kaip Kinija naudoja žaliavas automobilių gamyboje, tai tas, e, tos gamybos technologijos toli gražu nėra žaliosios. Tas pat matyt liečia ir retųjų žemių metalus. Kitas išteklis, e, kurio neturėtume užmiršti, tai yra žmogiškasis kapitalas, žmogiškieji ištekliai. Reikia ne vienerių metų apmokyti žmonės pavyzdžiui, elgtis su retųjų žemė metalais. E, ponas Audy, dėkui, ponė pirmininkė. Vakar komisija organizavo konferenciją žaliavų klausimų ir man kyla klausimas, ar parlamentas buvo į ją pakviestas, nes ten dalyvavo daug garsių žmonių. E, kalbėjo G20 atstovai, kalbėjo Europos komisijos e, įvairių organizacijų, įmonių atstovai. Ir dėl to norėčiau paklausti pranešėjo, galbūt tą konferenciją, e, jos išvados galėtų įnešti tam tikrų pakeitimų į šį pranešimą. Ir G20, G20 prezidentas pirmininkas kalbėjo apie žaliavų rinkas. E, pavyzdžiui, rugiai, pavyzdžiui, kviečiai ir kalbant apie e, e, kviečių priekybą labai dažnai spekuliuojama kviečiais. ir po to e, gautos sumos buvo panaudotos 7 e, procentams viso e, kakavos, visos kakavos gamybos apimties nupirkti, kas sudaro 15 procentų kakavos išteklių pasaulinėje kakavos rinkoje. Taigi, ar nereiktų pagalvoti apskritai apie žaliavų rinkų reglamentavimą? ar pranešėjas turėtų kokių minčių šią prasme. Ir ar nevertėtų čia surenkti politinių diskusijų, e, kurios būtų skirtos išvest e, žaliavų rinkoms ir įvairiems su to susijusiems finansiniams aspektams. Kolegin Tikau. Colegă Ticau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe colegul Butikov. Norėčiau pasveikinti kolegą Butikoferį, parengus tokį gerą pranešimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ateityje pramonės plėtra e, bus priklausoma nuo darbo vietų skaičiaus ir nuo e, žaliavų turimo e, kiekio. Nu, tai be abejo, nuo to priklausys ir kon Europos konkurencingumas. Tai, tai yra, jis bus tiesiogiai priklausomas nuo žaliavų išteklių. Ir jei ES neturės galimybės naudotis vienomis ar kitomis žaliavomis, tuomet įmonės savo veiklą iškels ton, ten, kur tokios žaliavos yra pasiekiamos. Ir darbo jėga taip pat keliaus už ES ribų. Tai pabrėžė ir ponas Butikoferis savo pranešime. Visose priekybos sustarimuose tarp ES ir trečiųjų šalių ar tam tikrais pasaulio regionais. Būtina įtraukti skirsnį apie žaliavų, prie, prie, prieigą prie žaliavų. Taip pat reikia papildomų investicijų į technologijų plėtrą E, tai yra technologijų, kurios gali, kurios gali naudoti nauji, naujas išteklių rūšis, naujus, naujas žaliavas. Taip, skatinant pramoninę plėtrą Europoje. Deja, statistika rodo, kad 30 procentų atliekų yra antrinės e, atliekos kurios ne, nėra pakartotinai panaudojamos. Ir aš manau, kad mums būtina keisti vart, vartojimo įpročius. Reikėtų daugiau dėmesio skirti ir mm, atliekų perdirbimui, kurios e, dažniausiai atsiranda e, urbanistiniuose regionuose. Ir tai čia į, į, į tą sritį įeitų ir įvairūs metalai, ir antrinės žaliavos. Ir aš taip pat norėčiau prisijungti prie kolegės, kuri siūlė atkreipti dėmesį į strategijoje, būtinybė iš, iš pabrėžti strategijoje e, aspektus susijusius su e, prieiga prie tam tikrų žalias, žaliavų, siekiant užtikrinti didesnį konkurencingumą ir jo augimą ES ateityje. Dėkoju. Komisijos atstovas Kavalio. Dėkoju, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai kadangi buvo susitarta tarp frakcijų. Aš dėkoju Butikovui už šitą pranešimą, kuris yra labai nuoseklus ir išsamus. Norėčiau paminėti tik tai keletą dalykų. Tai dalykai, dėl kurių ir mūsų nuomonės išsiskyrė. dėl e, išteklių veiksmingo naudojimo tikslų. Šitas klausimas yra labai sudėtingas, jis atsispindėjo komisijos pasiūlyme e, iniciatyvoje dėl išteklių tausos naudojimo. Labai svarbu suformuluoti parametrus, bet labai sunku rasti konkrečius skaičius, kadangi jie gali būti nerealūs, pagristi moksliniais tyrimais arba spėjimu. Tai nereiškia, kad mes nenorime suformuluoti tikslų, bet mes norime labai atsargiai formuluoti atskirus parametrus pagal sektorius, o tik po to galvoti apie bendruosius tikslus. Kitas dalykas susijęs su apmokestinimu. Tas klausimas kartojasi ir kartojasi. Mes galvodami apie išteklius suvokėme, kad jie yra naudojami visam pasaulyje. Ir jeigu mes numatysime tam tikrų išteklių žaliavų apmokestinimą, tai tam tikri jų naudotojai iš karto turės tam tikrų silpnųjų vietų galvojant apie konkurencingumą pasaulyje. Tačiau mes vis dar galvojame apie kitas galimybės, pavyzdžiui, pakeisti vienus mokesčius kitais. Ir tada sumažintume kaštus Tačiau dar tie dalykai turi būti labai išsamei išnagrinėti. Ir žaliavų hierarchija. Mes jau suformulavome atliekų hierarchiją. Tačiau šita hierarchija žaliavų atžvilgių yra tik tai patraukli koncepcija, kol kas mes nepasistumėjome į priekį, kadangi mums reikia atlikti viso naudojimo ciklo vertinimą. Tokio vertinimo dar nėra. Šito gamybos ciklo vertinimo poreikis yra didžiulis. Į kitus klausimus, kurie buvo pateikti. Be to, parlamentas ir komisija vakar šiame tame posėdėje suprato, kad žaliavos yra labai didelis strateginis iššūkis. Negalima numatyti dabar iš karto konkrečių tikslų, mes negalime keisti teisės aktų, jos reikia tiksliai gyvendinti, tačiau reikia stengti įdėkti į, į inovacijas Bet jeigu mes nenagrinėsime užsakymų procesų, viešųjų pirkimų procesų, tai mes per artimąjį dešimtmetį nieko nepasieksime. Aš norėčiau paraginti, dalyvauti viešosiuose diskusijose, kurios vyksta internet, internetu. Ten yra e, paskelbta iniciatyva dėl e, E, veiksmingo žaliavų naudojimo veiksmingumo padidinimo. Galbūt yra tam tikros galimybės pakeisti šitas viešasias konsultacijas, tačiau aš manau, kad pirmiausia reikia pasinaudoti šią galimybę. Kolego Biutiko, dar kartą. Aš taip pat dėkoju. Kolega Šimanski teisus, sakydamas, kad šis tekstas pagerėjo po to, kai buvo atsižvelgta į pakeitimų siūlymus ir dabartinės pastabos taip pat yra naudingos. Aš norėčiau jas pakomentuoti labai trumpai. Dekastijo klausimą ats... panagrinėsiu pirmiausiai. Čia turime omenyje ketvirtasis kompromisas. Šitas tekstas buvo parengtas siekiant atsižvelgti į kolegų pageidavimą, kad nebūtų siaurai žvelgiama, bet kad būtų remiamasi platesniu požiūriu. Todėl šioje formuluotėje mūsų manimų nieko keisti nereikėtų. Aš optimistiškai vertinu šitą teksto dalį Bet to noriu atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie kolegos primiktinai laikėsi nuomonės, jog nereikia kalbėti apie viską, apie visas įmanomas žaliavas, bet mane, kad reikia sutelkti dėmesį į tam tikras žaliavas. Aš iš esmės pritariu tokiam požiūriui, kadangi politiškai apskritai situacija taptų nevaldoma. Tačiau, žinoma, tą jūsų politinę valią mes ją galime atsižvelgti. Kolegės Hall pastaba dėl vystimosi politikos man priimtina. Aš pritariu jūsų nuomoniai ir manyčiau, kad jai pritartų dauguma. Ponios Ulskok ir Merkys klausimas buvo panašus. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Aš noriu dar kartą pasakyti, kad čia kalbant apie veiksmingumo strategiją, apie priemonės, apie e, žaliavų e, iškasimą vietoje, visos tos temos išlieka galioti turint omenyje įvairiausias žaliavas. Todėl mūsų manimų tas tekstas yra naudingas. Kolega Šimanski atkreipė dėmesį į tai, kad yra įvairių nuomonių pasiūlyti papildomus reguliuojančius teisės aktus. Tačiau buvo paminėta, kad viskas priklausys nuo ekonominio vertinimo. Mes nenorėtume paversi tai pagrindinę temą ir nenorėtume, žinome, kad būtų koks, nu, įsivyrautų koks nors reguliavimo voluntarizmas. Taip pat turėčiau pripažinti, kad dabar nesu toksai drasus lyginant su tuo metu, kai aš rašiau šio pranešimo e, darbinį variantą. Ten aš galvojau apie konkrečius tikslus, skaičius. Aš manyčiau, kad vis dėlto reikėtų komisiją paraginti tuo met, kai jau bus suformuluoti konkretus energijos veiksmingumo įvertinimo parametrai, tuomet galėtume kalbėti ir mes apie juos. Bet parlamentui, ko gero, dabar nereikėtų apie juos kalbėti tol, kol neišsiaiškinome, kaip reikėtų apskritai vertinti šį veiksmingumą. Kolegė Cavela kalbėjo apie priekybos sistemos kontrolę ir reguliavimą. Nelabai supratau jūsų klausimą, turėsime išsiaiškinti dvišaliojame pokalbėje. Taip pat dėl, dėl žaliavų arba gamybos e, priemonių hierarchijos. Aš vis dėlto atsargiai vertinčiau šitą siūlymą. Kolega Kavalio kalbėjo ir aš jam pritariu kad nereikėtų iš karto siekti kokios nors hierarchijos. Bandau įsivaizduoti, kokį poveikį turėtų tokia hierarchija. Ir vis dėlto prieinu prie išvados, išvados kad reguliuojamai poveikį labiau turėtų rinkos priemonės, o ne tokia hierarchija, kuri būtų suformuoluota politiniais aspektais vadovaujantis. Jeigu ekonominės, ekonominės prielaidos aiškiai bus formuluotos, ko gero to pakaktų. Kolega Gerek kalbėjo apie energetinę vertę kaip pagrindinį parametrą. Aš manau, kad energetinė vertė galėtų būti vienas iš kriterijų, bet jokių būdų ne vienintelis, kadangi iškyla ir klausimai susiję su strateginė tam tikrų žaliavų priklausomybė arba nepriklausomybė ir todėl negalima visko susijęti su energetinė verte. Taip pat galvojant apie mokesčius kolega Gierik kalbėjo apie tai, aš pritarčiau jūsų siūlymui, galvodamas apie teorinę galimybę pakeisti mokesčius vienus kitais, tačiau vis dėlto reikėtų elgtis labai atsargiai, atsargiai vertinti dėl ekonominių motyvų. Jeigu, pavyzdžiui, viena tona vario kainuoja 10 tūkstančių eurų, bandau įsivaizduoti, koks turėtų būti mokestis, kad apskritai jisai būtų, turi tam tikrą reguliuojantį poveikį. Todėl nežinau, kiek mokesčiai gali padėti reguliuoti rinką. Kitas dalykas, jeigu tie mokesčiai būtų skirtingi, tai galime padaryti daug klaidų. Ir todėl dažnia, dažniausiai būtų investuojama į tokias žaliavas, kurios būtų palankiausiai apmokestinamos, nors, šit, nors sakykime, pagal prieigą, pagal naudingumą ta žaliava būtų visiškai nenaudinga. Todėl reikia gerai pagalvoti, kaip biogratiškai, kokia, kokia tiksli būtų tokia apmokestinimo sistema, jeigu reikėtų apskritai tinkamai labai preciziškai nustatyti atskiros žaliavos mokestį. Cukalas pastaba. Aš pritariu jūsų politiniam ketinimui Europoje tiesiog e, atsistoti ant stabilaus pagrindo kadangi retųjų metalų Europoje nėra, bet to iškyla ir problema dėl to, kad nėra tam tikrų gebėjimų ir nėra tam tikro apdorojimo ciklo, kadangi Kinija beveik 90 procentų retųjų metalų apdirbamosios pramonės yra sukūrusi ir todėl mes negalėsime šitos problemos įveikti, kadangi šis klausimas sukėlė didžiulių diskusijų ir JAV kongrese, nes jame buvo pasiūlyta skatinti perdirbti retojus metalus, metalus su Junktinės Amerikos valstijose ir taip pat suteikti e, kreditų garantijas bet e, kita kongreso narių dalis tiesiog atmetė, blokavo tokį pasiūlymą. Šitos diskusijos taip pat yra svarbios. Galvojant apie konkretų planą iki 2050 metų, aš pateikiau tokios formuluotės siūlymą, tačiau pasiūlius komisijai mes vis dėlto turėtume galvoti trumpesniu laikotarpiu, turėdami omenyje tam tikro laikotarpio poreikį tam tikriems e, elementams arba žaliavoms. Dėl tam tikrų e, metalų, elementų sandėliavimo arba jų pirkimo e, saugojim. Kaip galima užsipirkti iš anksto daug žaliavų, jeigu apskritų tai jų nėra. Ir būtent šioms retom žaliavoms tas principas visiškai netinka. Pavyzdžiui, Vokietijos pramonės federacija galvoja apie bendras pirkimo strategijas, tačiau iki šiol ir jos nepasiteisino. Jeigu pramonė dabar nesugeba ar nenori labiau bendradarbiauti, tai nežinia, ar valstybė vietoj ekonomikos subjektų tiesiog imtųsi supirkinėti žaliavas ir jas e, sandėliuotų. Ir po konferencijos vakar jūs apie ją teiravotės, jūs klausėte, ar buvo įmanoma joje dalyvauti mūsų atstovams ten buvo numatyta tiek aukšto rango atstovų, pranešėjų, iš jų 22 procentai Prancūzijos atstovų, todėl parlamento atstovai būtų buvę pertekliniai. Tačiau negaliu pasakyti, kad apskritai kas nors blokavo mūsų dalyvavimą, bet e, e, e pranešime buvo raginama pasisakyti ir aš todėl ir parašiau savo e, nuomonę. Prancūzijos vidaus politikos atstovai pageidavo, kad Ekon dalyvautų šioje konferencijoje, tačiau mes manėme, kad mes E, grįšime prie šio klausimo Ekon komitete, kai rašysime pranešimą apie MIFID direktyvą. Vakar buvo diskutuojamas su žaliaumis susėjimus temos konferencijoje, kurioje mes nedalyvavome, tačiau mes galėsime apie šio klausimo, kai svarstysime MIFID direktyvą. Bet to mes nesame tas komitetas, kuris tiesiogiai susijęs su šiais klausimais. dar norėčiau paminėti porą dalykų. Pone Tika kalbėjo apie tai, kad įmonės gali būti iškeltos, iškeltos į kitas šalis. Tai galėtų būti vienas iš variantų e, pasaulio mastu veikiančioms įmonėms. Man svarbu, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų išlikti partnerystę inovacijų srityje. Labai rūpėjo kolegai Kovalio. Aš manyčiau, kad komisija ir parlamentas turėtų kartu įveikti vieną iš valstybių narių, kuri iki šiol blokuoja tą prasmingą iniciatyvą. Oui, brièvement, euh, il ne s'agit pas de la politique intérieure française. Il ponė pirmininkė, dėl G20 pirmininko pasisakymo norėčiau pridurti štai ką. Norėčiau, kad ar mu, paprašyti, ar mūsų komitetas negalėtų pareikšti oficialaus protesto, kad parlamentas nekviečiamas į tokio lygio renginius, kurios organizuoja komisija. Mes turime pranešėję šią temą, mes svarstome pranešimą. Ir be to dar sužinojau, kad parlamentaras, kuris atsakingas už šį klausimą, negali patekti į komisiją. Taigi, ponė pirmininkė, mums reiktų pareikšti protestą. Jūs sakėte, e, kad visur yra 22 procentai prancūzų, bet G20 neturi savo nuolatinio uh, sekretoriato. Taigi, o grįžtant prie e, anksčiau minėto dalyko, prašyčiau, kad parengtume protestą. Jeigu tai buvo komisijos renktas e, renginys ir mes nebuvome e, pakviesti, tuomet be abejo mes labai grįžtai protestuosime. Pone pirmininkė, aš manau, klausyti nebuvo draudžiama, tačiau nebuvo, neturėjome galimybės aktyviai ten dalyvauti. Taip, sako pirmininkas, mes nebuvome numatyti kaip aktyvus dalyviai. Protestuosime. Gerai. Apsvarstėme ir šį darbo tvarkės punktą. Balsavimas bus e, birželio 30. Baigiu posėdį. Po poros minučių prasidės koordinatorių posėdis prašėčiau kitų kolegų ir darbuotojų ir svečių kuo greičiau išeiti iš salės, kad mes galėtume pratesti darbą.